Well, hello everyone. Uh, uh, Labadiena visiems. Dėl šiandienos darbo atvarkės turime penktą klausimą dar pridurti dėl sugražinimo atgal dėl bendrojo maisto teisės akto, dėl sugražinimo žinimo, kad vyktų trilogo posėdžiai. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tada tvirtiname štai tokią pakeistą darbo atvarkę. Puiku, toliau kitas darbo atvarkės klausimas, keitimasis nuomonėmis su ponia Gratielė Gabrilesku, Rumunijos vicepirmininkė ir ministrė atsakinga už aplinkosaugą ir pono Jano Deneš, vandenų ir miškų ministru. Norėčiau labai šiltai pasveikinti pas mus atvykusius abu ministrus. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasveikinti Rumuniją. Perimant pirmininkavimą tarybai pirmąjį kartą, linkiu visiems ministrams sėkmės per atinantį pusmetį. Pirmininkaujantį Rumuniją suvaidins labai svarbų vaidmenį, baigiant e, svarstyti daug svarbių klausimų, kurie aktualūs Envi komitetui ir viską reiks padaryti per trumpą laikotarpį, faktiškai per kelias savaitės. Taip pat numatyta labai daug svarbių ir įdomių mūsų darbo, mūsų komitetų renginių, kurie bus rengiami, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos, vandantvarkos, biologinės įvairovės ir tvaraus vystimosi. Kaip įprasta, iš pat pradžių pirmininkavimo pradžioje vicepremjerė ir ministras pristatys pagrindinius priorites aplinkosaugos ir klimato kaitos rytyje ir pasikeis nuomonėmis su mūsų komiteto nariais. Taip pat e, labai laukiame jūsų pasisakymų, pristatymų. Taigi, prašau, ponė vicepremjerė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame įprastinėme susitikime, kuris vyksta kas kart, kai nauja šalis perima pirmininkavimą. Ir aš pirmiausia norėčiau pasakyti, jog noriu ir esu suinteresuota tuo, kad tas dialogas vyktų. Tikrai laukiu mūsų bendradarbiavimo. Esu įsitikinusi, kad dialogas ir bendradarbiavimas, kuris vyks įtvirtins tas pastangas, kurių turėsime imtis e, ir pavieniui, ir daugiausia kartu, kad galėtumėme užbaigti dėrybas dėl teisėkros klausimų. Nors mes ir neturime labai daug laiko tam, kad e, toms dėryboms visgi esame įsitikinę, kad kartu mes sugebėsime surasti pačius geriausius sprendimus, kad būtų galima Europos darbo tvarkę gyvendinti. Rumunija yra perima pirmininkavimą pirmąjį kartą. Ir aš norėčiau Jūs patikinti, kad esame visapusiškai įsitraukę į šį darbą ir rimtai įvertiname tam, kad pasiektumėme konkrečių ir naudingų rezultatų visiems ES piliečiams iki kadencijos pabaigos, kad pasiektumėme labai ambicingų tikslų. Mes tikimės paramos iš valstybių narių, parlamento ir komisijos. Ir aš norėčiau jums leidus, pirmiausia, labai trumpai išdėstyti mūsų prioritetus ir, ir tikslus prioritetus ir tikslus susijusius su klimato kaita aplinkosauga. Mūsų pirmininkavimo prioritetai patenka į keturius, veiks, keturius veiksmus - konvergencijos, saugumo, Europos kaip pasaulinės veikėjos vaidmuo ir taip pat bendrų vertybių Europos e, ramstis. Dabar kalbant apie klimato kaitą ir aplinką, aplinkosaugą, čia ši tema patenka į konvergencijos ramstį. Atsižvelgiant į Europinę ir tarptautinę darbo atvarkę, pirminkaujantį Rumuniją užsibrėžė štai kokias prioritetinės rytis - klimato kaita, biologinė įvairovė, tvarus vystimasis ir vandentvarka. Kalbant apie vandentvarką, Šiuos klausimus jums pristatys ponas Jonas Deneš, vandenų ir miškų ministras. O kalbant apie teisėkros ir neteisėkros klausimus, aš norėčiau pasakyti štai, ką pirmininkaujantį Rumunija nori baigti dėrybas dėl klausimo, kuris yra susijęs su CO2 emisijų naujo naujams, naujiems sunkiasvoriams automobiliams nustatymo. Šis pasiūlymas yra ta trūkstama grandis, kalbant apie reguliavimo sistemą, siekiant sumažinti CO2 emisijas kelių transporte. Tai yra labai svarbu, jeigu norime apriboti emisiją šiame sektorijoje. Turime įgyvendinti šį reglamentą ir tokiu būdu smarkiai prisidėsime prie to, kad pasiektume ES tikslų klimato kaitos srityje ir kad sumažintumėme CO2 emisijas nacionaliniu lygmeniu, kaip ir numatyta pastangų pasidalimo reglamente. Susitikinusi, kad kartu pasieksime reikiamo susitarimo laiku, kad reglamentas būtų priimtas dar iki dabartinės parlamento kadencijos pabaigos. Pirmininkaujantį Rumuniją taip pat siekia pastumti dėrybas į priekį su nauja LIFE programa, tai numatyti naują finansavimo priemonę aplinkos saugai ir klimato kaitai. Mūsų tiek tikslas užbaigti dėrybas dėl pagrindinio pagrindinės teksto dalies. Kaip žinia, dėrybos dėl finansinio paketo ir kitų horizontalių veiksmų gali būti užbaigtos tik tuo met, kai bus susitarta valstybių narių lygmenių dėl daug, naujos daugiametės finansinės programos. Ir e, pirmininkaujantį Rumuniją tikrai labai, labai laukia dėrybų, konstruktyvių diskusijų su Europos parlamentu dėl šio labai svarbaus klausimo. Taip pat mes taip pat laukiame ir komisijos pasiūlymo dėl, dėl reglamento, dėl atsiskaitimo ir tikrinimo mechanizmo dėl CO2 emisijų, kurias, kurios išmetamos iš jūrų transporto. Pirmininkaujantį Rumuniją pradės diskusijas tarybos lygmenių dėl šio klausimo ir padarys viską, kad dėrybos judėtų į priekį. Daug pastangų skirsime tam, kad būtų rengiamos politinės diskusijos pagal panašų kaip tarybos formatą ta, kad suformuotumėme bendrąją ES viziją dėl ilgalaikės klimato kaitos strategijos. Tokiu būdu būtų raginama imtis veiksmų klimato kaitos srityje, siekiant tvariai pertvarkyti ekonomiką. Diskusijos bus įtraukios ir nuoseklios, išsamios, kad visos suinteresuotos šalys, ypatingai Europos piliečiai galėtų suprasti ir perimti tą siūlomą vystimosi modelį. Na, o galutinis rezultatas turėtų būti pagristas labai gilia, giluminė, integruota analizė, išanalizavus visas turimas galimybės ir privalumus, koordinavimas, tvarumas Tai yra labai svarbus e, iššūkiai Europai ir visai planetai, tačiau tie iššūkiai turi būti vertinami ir kaip ekonominio augimo šaltiniai, kaip užimtumo šaltiniai per ateinančius dešimtmečius. Taigi tai yra labai svarbu, kad pertvarkant ekonomiką mes užtikrintumėme socialiai ir ekonomikai e, ekonomiškai subalansuotą perėjimą, kad nei viena e, bendruomenė, regionas ar pilietis nebūtų nustumtas į šalį. Biologinės įvairovės apsauga yra irgi vienas iš mūsų prioritetų aplinkosaugos srityje. Turint omenyje, kad 23 procentai mūsų šalies yra laikoma gamtiniais, rezervatais, gamtiniai, gamtos prasme saugomomis teritorijomis, dėl to mes labai daug dėmesio skiriame šiai temai Europoje ir visame pasaulyje. COP 14 konferencijos rezultatai dėl biologinės įvairovės rodo, kad ateitie labai svarbu aktyviai įsitraukti į tai, kad būtų parengta tas ir patvirtintas COP15 konferencijos susitarimas 20 metais Pekine ir būtų pasiektas strateginis planas dėl biologinės įvairovės jo gyvenimas 11-20 metams. Taigi ta, ta pasaulinė biologinės įvairovės sistema po 20 metų irgi turi būti formuojama ir mes Buharešte gegužės mėnesį, kai, bus, kai vyks neformalus aplinkosaugos ministrų sutikimas, surenksime diskusijas ir šią temą ir norime, kad tų diskusijų rezultatas atspindėtų tą svarbų signalą, kurį mes norime nusiųsti pertvarką atliekant ES strategiją dėl biologinės įvairovės po 20 metų. Mes taip pat norime pasakyti, kad tikrai daug dėmesio skiriame ir norėtumėme labai pozityviai įvertinti rybos reza, rez, rezoliuciją dėl COP14. Kita vertus, Rumunijoje yra labai daug plėšrių gyvūnų ir jie vaidina labai svarbų vaidmenį aplinkos saugos gamtos prasme. Tai Rumunijai labai svarbu užtikrinti koegzistavimą įvairių rūšių ir objektyviai valdyti populiacijas, siekiant užtikrinti jų tiesinumą. Ir 6-7 birželio dienomis mes surenksime Bukarešte konferenciją, kur kalbėsime apie stambių plėšrių, plėšrių gyvūnų valdymą ir iššūkius. Ir ministrų lygmenių taip pat keisimės nuomonėmis tam, kad galėtume e, suteikti daugiau žalinimo perspektyvų Europiniam semestrui, turint omenyje kitą ciklą, kur bus e, įgyvendinami ir peržiūrėmi teisės, e, teisės aktai dėl aplinkosaugos. Ir taip pat surenksime politinės diskusijas dėl endokrininę sistemą ardančių medžių medžiagų, remiantis komisijos komunikatu. Tai yra iš tiesų ta tema, kuri neramina mokslininkus ir visą visuomenę. Ir mes manome, kad, turint omenyje, kad tikrai dabar surinkta daug duomenų ir tie reikia imtis ambicingų priemonių atsižvelgiant ir į tas reglamente numatytas priemonės tam, kad minimaliai sumažintumėme sąlytį su tokiomis medžiagomis. Daug dėmesio mes taip pat skiriame ir tam, kad reikia sustiprinti tvaraus vystimosi aplinkos auginį matmenį. Pripa pripažįstant, kad aplinkosauga yra augimo, žalio augimo variklis skatinantis augimą, konkurencingumą, inovacijas, kuriantis darbo vietas, užtikrinantis klėstėjimą ir tas matmuo turi būti stiprinamas. Pirmininkaujantį Rumuniją padarys viską, kad užtikrintų, jog ketvirtasis ONAEF susitikimas įvyktų Nairobije ir kad būtų kalbama apie aplinkosaugos iššūkius, novatoriškus sprendimus ir tvarų vystimasi, gamybą ir vartojimą. Tikimės, kad tai duos tikrai konkrečių rezultatų ir sugebėsime sureaguoti į aplinkosauginius iššūkius. Juolab, kad tikrai mes labai daug dėmesio skiriame 2030 m. darbo atvarkės įgyvendinimui dėl tvaraus vystimosi ir balandžio 16 dieną mes surenksime Buharešte tarptautinę konferenciją, kurios pavadinimas Darbo atvarkė 2030 partnerystės tvaraus vystimosi tikslu. Ir mes paremė, tą parengiamąjį etapą e, ruošiant globalų susitarimą dėl aplinkosaugos. E, tai turi būti nuoseklus, teisiškai saistantis susitarimas, kuris turėtų apjungti kelias tarptautinės organi... E, aplinkosaugos priemonės ir turi būti tai tvirtas susitarimas. Pat pirmininkaujantį Rumuniją sieks užtikrinti, kad mūsų pozicijos koordinavimas, kad mūsų dalyvavimas tartotiniuose renginiuose aplinkosaugos rytyje per mūsų kadencijos laikotarpį būtų labai e, svarbus. Ir aišku, aštuntoji tarpinė ESPO konvencijos šalių konferencija. Čia yra labai svarbi, ji įvyks, įvyks Ženevoje vasario 6-7 dienomis ir e, čia įvairios svarbios konvencijos susijusios su e, atliekomis ir panašiai Bazelio, Ženevos ir kitos. E, konvencijos čia yra labai svarbios, taip pat tarp, tarp, tarp vyriausybinės platformos dėl biologinės įvairovės ir ekosistemos paslaugų konferencija vyks Paryžioje nuo 29 balandžio iki kovo 4 dienos ir taip pat CITES konvencijos šalių sustarimas vyks Šrilankoje gegužės mėnesį. Gegužės pabaigoje tartutinių dėrybų sesija dėl klimato kaitos vyks nuo 17 iki 27 birželio dienų. Ir galiausiai norėčiau padėkoti Jums uždėmesi ir pabrėžti, kad esame esame pasiryžę užtikrinti, kad Rumunijos pirmininkavimas vyktų sklandžiai. Tai yra milžiniška atsakomybė mums ir taip pat iššūkis, kadangi mes, kaip jau minėjau anksčiau, pirmąjį kartą imamės šio, šių pareigų ir tai yra tas vaidmuo, kurį, kurio imamės tikrai labai atsakingai ir brandžiai kadangi tai yra labai milžiniškas žingsnis mūsų europinio, europinėme kelyje ir mes tikimės jūsų paramos tam, kad mūsų misija būtų gyvendinta ir taip pat e, tikimės tiesioginio dialogo su kiekvienu iš jūsų. Mums labai svarbu tiesiogiai aiškintis įvairius dalykus, visą tai, kas yra susijęs su mūsų bendru interesu, kalbant apie europinę darbo tvarkę, kad mes galėtumėme surasti sprendimus ir judėti į priekį. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad mūsų pastangos yra siejamos ir, ir su ankstesnė pirmininkavusią valstybę, kad mes ketiname imtis veiksmų kaip e, bešališkas tarpininkas, artimai bendradarbiaudamas su jumis, tarpininkas, derinantis valstybių narių e, pozicijas ir ieškosime bendrų sprendimų tam, kad galėtumėme pasistumti į priekį dėl klausimų, dėl kurių deramės. Aišku, svarbiausia yra sanglauda, bendros europinės vertybės. Tai yra bandymas pakviesti visus dirbti kaip komanda tam, kad e, atneštumėme kuo galima daugiau naudos mūsų piliečiams. Dėkoju ministrė ministrai. O dabar norėčiau pakviesti poną Deneš, kuris pristatys savo sritį. Stimată doamnă președinte, stimate doamne, stimați domne europarlamentari. Pirmininkė, ponas ir ponai, Rumunija, kaip pirmininkaujant Europos Sąjungai, rems visas pastangas pasiekti tvirtesnės, dinamiškesnės ES tam, kad sprendimų prieimimo procesas Briuselėje labiau priartėtų prie piliečių. Vandens valdymas ir vienas iš e, labai aktualių klausimų ir todėl dėrybos dėl dviejų teisėjų kūrinių klausimų šią srityje bus prioritetas. Rumunijos pirmininkavimo tarybai metu. Geriamo vandens direktyva iš tikrųjų yra svarbiausias instrumentas, kuris leistų užtikrinti kokybiško vandens teikimą visoje Europos Sąjungoje. Prieš 20 metų jau yra patvirtintas šis pirminis tikslas, o svarstamas pasiūlymas yra skirtas patobulinti kai kuriuos elementus, kurie išiškėjo ryfet metu. Tai yra, pavyzdžiui, kokybės parametrų atnaujinimas, naujas steb... požiūris į stebėsną paremtas rizikos vertinimu, taip pat pavojingų medžiagų, kurios turi sąlyti su vandeniu vertinimas, geresnė prieiga prie vandens, geresnė informacija vartotojams. Tiek Bulgarija, tiek Austrija padarė daug pažangos savo pirmininkavimo metu šio klausimu. Pirmininkaujantį Rumuniją deda dėlės pastangas šioje srityje tam, kad dėrybos smarkiai kaip pasistumėtų į priekį. Nuo sausio pradžios jau įvyko trys darbo grupės posėdžiai ir mes siekiame subalansuoto mm, sprendimo tiek dėl techninių, tiek dėl politinių mm, šio klausimo aspektų. Mes ir toliau labai intensyviai dirbsime šiuo klausimu ir sieksime bendarbiauti su jumis artimiausiu metu tam, kad e, galėtumėm išsiaiškinti, kiek, kiek įmanoma bus pasistumėti į priekį dėrybose tam, kad suformuotumėm tikrai subalansuotą tekstą, kuris garantuotų tinkamą žmonių sveikatos e, ir aplink aplinkos apsaugą ir nedidintų kainos piliečiams. Be to reikia nepamiršti, kad trečdalį ES teritorijos vandens stinga kai kuriais metų laikais ir tai tikrai turi didelį poveikį aplinkos situacijai. Vandens pakartotinis panaudojimas leistų sumažinti mažinti e, vandens ištekliam dabar tenkančią naštą. Tačiau tą reikia daryti saugiai ir įvertinus išlaidų, išlaidų ir naudos e, santyki. Pas komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl reglamento dėl minimalių reikalavimų vandeniu, kuris yra naudojamas pakartotinai panaudojamas drėkinimui. Kaip žinote, pasiūlymas yra paremtas bendruoju požiūriu es lygiai įmenių dėl minimalių reikalavimų vandens centriniam panaudojimui tam, kad būtų visas aiškumas, nuoseklumas ir prognozuojamumas garantuotas um, ūkio subjektams, kurie galvotų pakartotinai naudoti vandenį, kad jie galėtų veikti vienodomis palyginamomis sąlygomis. Ir tikrai Rumunija pirmininkavimo metu stengsis pasistumėti į priekį šio klausimu savo pirmininkavimo taryboje. Metu mes sieksime surenkti politinės diskusijas, ypač kovo mėnesio aplinkos ministrų taryboje taryboje, tam, kad būtų galima suformuoti e, bendrai požiūrį birželio mėnesio e, tarybai rengiantis. Ir mes tikrai nuolat jūs informuosime apie tai, kokiu rezultatu pasiekėme. Reikia nepamiršti komisijos e, bendro įvertinimo dėl vandens srities teisės aktų bendros sistemos. Taip pat reikia nepamiršti 2030 metų darbo tvarkės tikslų dėl jūrų aplinkos. Taip pat reikia nepamiršti. Reikia turėti omenyje, kad po aplinkos ministrų tarybos gegužės 21 92 Bukarešte parlamento rūmose vyks tarybos posėdis, kuriame bus aptariami šie klausimai ir mes pasistengsime jums suteikti, kaip galima išsamesnį informaciją. Dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū ministrė, o dabar. Ir pakviešiu koordinatorius arba jų atstovus pasisakyti kiekvienam skiriant dvi minutės, o po to ministrai turės galimybę atsakyti į klausimus, po to bus dar antras raundas klausinčių, vėlgi kiekvienas turės po dvi minutės, visų pirma, panas Lyze. Frau Vorsitzende und vielen Dank an die Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pane pirmininkė, noriu padėkoti e, tarybos atstovams klimato apsauga. Klausimas pirmiausia apie tai. Komisija, kaip jūs ką tik minėjote, pristatė savo idėjas dėl ilgalaikės strategijos iki 2050 metų. Asmeniškai manau, kad su galiu pasakyti, kad kalbu ir daugelio kolegų kalbų. Labai svarbu, kad komisija pristatė šią strategiją ir norėčiau jūs paprašyti aplaiduoti visus stabdžius ir kartu su ponu Tusku daryti viską, kad taryba būtų aptarta taryboje ir pasirengtume šibijų tarybos vadovų sustikimui dėl klimato strategijos. Norėčiau paprašyti jūsų papasakoti šiek tiek apie grafiką, kurio jūs rengėtės, kad klausimas būtų parengtas vadovų tarybai. Šiuo klausimu. Antras klausimas oro tarša ir švarus oras. Žinote, praėjusiais metais pasiekėme pažangos šiais klausimais dėl smulkių detalių, bet dar tikslo būtino nepasiekėme, bet norėčiau pasakyti, kad labai svarbi diskusija vyksta dabar. Dėl to, ar teisė cingos vertės nustatytos mūsų tikslams. Ir nežinau, ar jūs sekate šią mokslinę diskusiją, jeigu taip, tai kaip galėtumėte tai pakomentuoti. Labai ačiū. Pane Dali, prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkoju abiems ministrams. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus padiskutuoti. Ir žvelgiant į prioritetus, kurie yra išdėstyti jūsų programoje aplinkosaugos tema tai galiu pasakyti, kad mes pritarė, galima pritarti jūsų prioritetams iš mūsų partijos pusės, nes jūsų pirmininkavimas vyksta tuo metu, kai baigiame parlamento kadenciją, taip pat reikia kalbėti apie Brexitą ir taip toliau. Tačiau be jūsų paminėtų prioritetų norėčiau pakalbėti štai apie ką. Norėčiau, kad patiktumėte šiek tiek informacijos, kaip planuojate pasiekti tuos prioritetus ir tikslus, kuriuos paminėjote. dėl Europos e, tinklų sungimo priemonės. Jūs minėjote, kad, kad įsteigsite fondą alternatyviam kūrui, ypač fondą elektromobiliams. Norėčiau paprašyti pateikti daugiau detalių apie tai, kaip būtent ketinate E, gyvendinti šios prioritetus. Taip pat minėjote, kad bus diskutuojama e, dėl pozicijos bendros formavimo dėl akumuliatorių strateginio plano. Jūs minėjote, kad Reikia žengti tam tikrus žingsnius, kad Europa taptų lyderę e, e, sandėliuojant akumuliatorius. Ir taip pat aš norėčiau pasakyti, kad tikimės, kad jūs su pirmininkavimo metu skirsite daugiau dėmesio transporto dekarbonizavimui, ypač e, CO2 standartams sunkiasvoriams automobiliams ir e, automobilių direktyvai. Aš žinau, kokie kontroversiški šie klausimai yra taryboje, nes valstybės narės laikosi skirtingų pozicijų, bet Tikimės, kad Rumunijai pavyks pasistumėti į priekį aptarančios klausimus. Prieš baigdama norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad taryba patvirtino kompromisą dėl lengvasvorių automobilių ir pavyko susitarti e, pirmininkaujančios valstybės pastangų dėka. Ačiū toliau, panas Dėmes Makar. Labai ačiū. Pane ministrai, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Jūs pranešėjas bioįvairovės klausimais šiam parlamente. Ir akivaizdu, kad gamta ir bioįvairovė yra, aišku, dalis prioritetų, taip yra ir jums, aišku, jūs taip sakėte. E, jūs, aišku, turite palankės sąlygas bioįvairovė. Karpatai yra e, didelė erdvė, kur gyvena e, šimtai rušių, lušių ir kitų gyvūnų, bet ir likusioje Europos dalyje ir pasaulyje situacija dėja nėra tokia šviesi. Junktinių tautų biovirovės atstovė pana Kapal COP 14 konferencijoje Egipte kalbėjo apie tai, nes e, bioįvairovės krizė, krizės e, klausimas turi būti sprendžiamas per artimiausius du metus, nes tai kelia ir žmonių rūšiai. Mes susidurime su globale įvairovės krize, tuo pačiu metu kaip ir su klimato krize. E, e, pasaulio e, gyvosios gamtos fondo dokumentas teigia, kad per 40 metų praradome 60 procentų bioįvairovės, įskaitant ir stuburinius, dėl būtent e, industrinio žemės ūkio, kuris kenkia bioįvairoviai. Tai yra žmonių veiklos kaltė. Taigi kartoju, reikia investuoti į klimato e, aplinkos apsaugą ir bioįvairovės apsaugą. Taigi keletas klausimus. E, būtina remti valstybės narės, e, kai joms perinant prie mažiau CO2 išmetančios ekonomikos ir prie žiedinės ekonomikos. Jūs patys taip sakė, tai LIFE projektas yra labai svarbis rytis, kad būtų galima gražinti e, ekosistemų pusiausvyrą. Investuoti į šią programą yra būtina tiek žmonėms, tiek gamtai. Jūs metėjote, kad sieksite pažangos derintis dėl šio dokumento. Tačiau konkrečiau, kokios pažangos jūs sieksite? Kas, kas reikštų jums pakankama pažanga live srityje? Europos parlamentas nori, kad biudžetas live programai būtų padidintas. Antras klausimas, kokia yra jūsų pozicija dėl e, suderinimo tarp Europos fondų ir konkrečiai LIFE ir sanglados politikos bei žemės ūkio politikos. Ačiū. Labai ačiū. Toliau panas Gerbrandi. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Labai dėkoju abiems ministrams, kad jie e, dalyvauja čia tropinėje ekosistemoje parlamente. Labai malonu su jumis sustikti. Turiu. Noriu pakalbėti dviejomis temomis. Pirmiausia, tai ilgalaikė klimato strategija iki 50 metų. Tai yra labai svarbus klausimas. Ne tik klimat, dėl klimato, bet ir ekonominė prasme. Jeigu pažvelgsime į skaičius, kuriuos pateikia Europos komisija koks poveikio vertinimas, e, tai ten sakoma, kad galėtume sutaupyti importuodami kūrą nuo 21 iki 50 metų 2-3 trilijonus eurų. Trilijonus. Net e, sunku įsivaizduoti, kiek čia, kokia čia suma yra. Mm, e, daugelis nacionalinių centrinių bankų ir Europos centrinių bankų teikia perspėjimus dėl rizikos susijusio klimato kaita ir pabrėžia, kad e, svarbus ilgalaikis aiškumas tiek verslui, tiek žmonėms. Tai reiškia, kad mes ne tik turime turėti e, stiprių pozicijų, e, kurias pateiktų tarybai dėl 50 metų strategijos, tai taip pat reiškia, kad mes turime pakeisti ir 30 tikrųjų tikslus, tai konkretus klausimas būtų toks. Ką darysite per ypatingą vadovų susitikimą Sibijų gegužės mėnesį, kad tai būtų pasiekta, nes tai yra labai svarbus tarybos vadovų susitikimas. Kitas klausimas skirtas biovairovė. Aš nekartuosiu, ką, ką pasakė kolega Demes vakar, tik noriu pabrėžti tarybos išvadas patvirtintas praėjus metų spalio 9 dieną, kuomet taryba teigia štai ką. Ragina komisiją ir valstybės narės didinti veiksmus ir dėti visas pastangas pertiniausius e, du metus, kad būtų susidarotos su bioįvairovės praradimo svarbiausiais veiksniais kad būtų parengti e, veiksmų planai ir ES bioįvairovės strategija iki 20 metų. Noriu pasakyti, kad per jūsų pirmininkavimą turime vieną iš paskutinių galimybių sustiprinti pastang, pastangas ir rimtai pradėti dirbti e, su Europos bioįvairovės strategija. Mums reikia daug daugiau negu padaryta iki šiol. Tai reiškia, kad reikia ją ir sėti su kitomis biudžeto sritimis ir pabrėžti ir žemės ūkio politikos svarbą, įskaitant e, ir, ir e, naują bendrą žemės ūkio politiką. Galbūt galėtumėte paaiškinti, ką ketinate daryti e, artimiausioje ateityje, kad būtų pasiekti šie 20 metų tikslai. Ačiū. Ir turiu panas Eikaut. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju abiems ministrams už pasisakymus ir pirmiausia, man labai malonu praeitą savaitę po pirmojo trilogo posėdžio, kurį pirmąjį kartą vedė Rumunija, tai buvo pirmasis trilo, trilogo kas dėl CO2 emisijų ir sunkiasvorių transporto priemonių, kur, kuriam vadovavo Rumunija, pirmininkaujanti valstybė. Tai iš tiesų buvo puikia pradžia ir tikiuosi ir tolesnio puikaus darbo. Tai reiškia, kad tarybos, aišku, pozicija turi iš esmės pasikeisti, bet aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Rumuniją to pasieks taryboje. Aš norėčiau kelias temas paminėti, kurias minėjo ir mano kolegos. Pirmiausia, dėl klimato ilgalaikės strategijos. Ne tik Cibių viršūnių sutikimas gegužės 9 dieną yra labai svarbu, bet ir tai, ką Europa pasiūlys, kai vyks į New Yorką rugsėjo mėnesį, nes mes žinome, kad Junktinių tautų generalinis sekretorius tikisi kažko iš įvairių valstybių valstybių vadovų, kad būtų nuveikta daugiau įgyvendinant Paryžiaus susitarimą. Taip pat žinome, kad Europa irgi nedaro tiek, kiek turėtų daryti. Taigi, ką pirmininkaujantį Rumuniją ketina daryti tam, kad Europa nebūtų tušiomis rankomis nevyktų į New Yorką, nes tai būtų iš tiesų skausmingas sprendimas. Ir čia aš tik švelniai dar pasakiau. Kitas dalykas, klausimas jums, ponė ministrė, jūs kalbėjote apie gerimo vandens direktyvą, yra labai svarbi ir aš matau, kad pirmininkaujantį Rumuniją kelia tą klausimą. Tačiau ką jūs ketinate padaryti, kad tarybos pozicija prieartėtų prie parlamento pozicijos, nes čia didžiulis atotrukis yra ir, aišku, puikus skubinti reikalus, bet jeigu labai nutolusios yra tos pozicijos, sudėtinga bus pasiekti susitarimą, tai kokia čia jūsų strategija. Dar dvi temos. Pirmiausia, dėl nuoseklumo, kurio aš tikiuosi iš pirmininkaujančios Rumunijos tomis temomis, kurios susijusios su aplinkosauga, bet galbūt pačios savaime nėra aplinkosauga aplinkosaug, aplinkosaugos ministrų kompetencija, pavyzdžiui, tvarus finansavimas. Tai nėra vien tik tai ekonominis klausimas, tai yra ir aplinkosauginis klausimas ir kaip mes ruošiamės pasirūpinti, kad mes ne tik kad apibrėžtumėme, kas yra tvaru, bet apibrėžtumėme ir tai, kas nėra tvarūs finansai. Ir galiausiai apšūp reforma, žinau, kad Žemės ūkio ministras lankysis pas mus rytoj ir mes apie tai pasikalbėsime. Tačiau apšūp reforma irgi turėtų būti aplinkosaugos politikos klausimas aktualus aplinkosaugos ministrams. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad aplinkosaugos ministrų taryba būtų įtraukta į diskusijas dėl žūp reformos. Dėkoju. Ačiū, ponė Eichhaut. Tiek būtų pasisakymų pirmajame raunde. Taigi dabar prašau e, žodis ministrams. Pirmiausia, ponė ministrė, atsakys į klausimus, kurie buvo jums užduoti, o po to suteiksime žodį ministrui Deneš, kuris atsakys į jam užduotus klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už klausimus. Ir iš pat pradžių Norėčiau pasakyti, kad visi tie klausimai yra labai įdomus mums. Ir kaip sakiau, pradžioje apie visus mūsų prioritetus, visiems skirsime dėmesio kad e, pasistumtų dėrybos į priekį ir galbūt e, daugumą jų mums pavyks užbaigti. Pone Lyze, jūs, e, kaip ir aš, esate susirūpinę dėl ilgalaikės ES strategijos dėl klimato kaitos. Ir aišku, tai yra mums labai rūpimas klausimas ir aš turiu pripažinti, kad pirmininkaujantį Rumuniją nori sukurti tokias plačias e, diskusijas, politinės diskusijas, techninio ligmens diskusijas, nes jos yra būtinos ne tik aplinkosaugos taryboje, ministrų taryboje, bet ir žemės ūkio ministrų taryboje, konkurencingumo ministrų taryboje, transporto ministrų taryboje. Taigi, norėčiau Jums pasakyti, kad turėtumėme tokias diskusijas surenkti, nes mes e, ieškome galimybių, kaip būtų galima jas išplėsti kofin taryboje arba darbo ministrų taryboje. Jūs minėjote Cibių e, konferenciją, kuri vyks, jeigu šiandien mėnesį, aišku, ten daug dėmesio bus skiriama ne tik iš valstybių narių pusės, bet ir iš viso pasaulio susilauksime dėmesio. Ir norėtumėme, kad Cibių e, Europos vadovų taryba būtų labai svarbus žingsnis tvirtinantis ilgalaikį ES klimato kaitos strategiją. Kai kalbame apie klimato kaitą, manau, kad visi ir tikriausiai jūs, ponė Lyzė, man pritarsite, visi sutarėme, kad kalba eina apie gyvybės išsaugojimą planetoje. Ir jūs man Taip pat uždavėte tiesioginį klausimą apie oro kokybę ir šioje srityje vykstančias diskusijas. Tai aišku yra aplinkosaugos darbo atverkės dalis, į kurią reikia įsigilinti. Ir mes net tik mes, pirmininkaujantį valstybę, bet ir Europos parlamentas turi tą daryti ir aš džiaugiuosi, kad mes, e, kaip ir jūs, domimės, e, domimės tą temą. Ir man atrodo, kad tai aktualu ne tik kalbant apie valstybės narės, tai aktualu kalbant apie visą pasaulį. Ir dabar yra pateiktas vertinimas dėl ribinių verčių direktyvoje ir mes laukiame komisijos pasiūlymo. Mes suprantame, kaip jau ir sakiau anksčiau, kad oro kokybė yra labai svarbi žmonių sveikatai, ne tik valstybėse narėse, bet visame pasaulyje. Pone Dali, jūsų klausimai yra labai aktualūs. Ir kai mes kalbame apie karbonizavimą, kai, dekarbonizavimą, kai kalbame apie švarius, netaršius automobilius, visi turime siūlyti tokius projektus, kurie būtų įgyvendintini visur. Ir aš kalbu apie vietos valdžios institucijas įvairiose šalyse, kalbu apie tas institucijas, kurioms atstovaujame čia ir taip pat mūsų atstovaujama institucija, kuri mums leidžia e, čia susitikti ir keistis nuomonėmis. Pasiūlymas dėl direkt... peržiūros dėl direktyvos dėl netrašių automobilių yra prioritetas e, Rumunijos pirmininkavimui ir nors iš pirmojo žvilgsnio ta žodis netaršus, švarus atrodytų toks nereikšmingas tačiau mums esmė yra sumažinti CO2 emisijas ir teršalus valstybėse narėse. Ir dėl to mes turime daug dėmesio skirti toms diskusijoms, kurios prasidėjusios yra ir turime kalbėti apie pasiektą pažangą. Taip pat mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, esame pasirengę naudotis, pasinaudoti visą tą pasiektą pažangą ir judėti į priekį, ir mes siekiame pasiekti susitarimo, ko galima greičiau tarp valstybių narių. Ir norime pradėti dėrybą su Europos parlamentu, ko galima greičiau. Kaip sakiau, esame atviri ir būsim, sieksime būti subalansuota pirmininkančio valstybė, atvira pirmininkančio valstybė, kuri nori dirbti kartu, kad būtų užbaigti kai kurie klausimai svarstyti, kad būtų išspręstos problemos, ne tik tos problemos, su kuriomis susidurėme taryboje, bet problemos, su, su kuriomis mes visi susidurėme. Ir yra dar vienas svarbus dalykas ir aš džiaugiuosi, kad ponas Demesmakeris iškėlė tą klausimą. Tai yra biologijos biologinės įvairovės klausimas. Biologinė įvairovė yra pasididžiavimas ne tik Rumunijai. E, taip, galbūt mums ypatingai, nes dabar pirmininkaujame Europos tarybai, bet biologinė įvairovė turi, turime didžiuotis visi, nepriklausomai iš kokios šalies esame. Ir būtent tas teisė, ta teisė, sistema, kurią dabar formuojame, turi leisti mums apsaugoti rūšis, nepriklausomai ar, ar kalbėtume apie gyvūnus ar augalus, ar tam tikras rūšis, kurios yra saugojamos, kurias jūs ir pats minėjote, kalbant apie stambius plėšrius gyvūnus, lokius, vilkus. Aš, kai pristačiau prioritetus, teigiau, jog esame sunerime dėl situacijos ir aplinkos saugos taryboje surenksime diskusijas Bukarešte ir kalbėsime apie tuos stambius plėšius gyvūnus, bet jūs taip pat labai teisingai mm, paminėjote ir LIFE programą ir reglamentą. LIFE programa turi būti uh, įtvirtinta ir aišku, viskas priklauso nuo daugiametės finansinės programos. Mes nuo jos priklausome, nes LIFE programa, kaip žinia, yra tik vienintelė tokia specifinė galimybė, kurią turime, kad galėtumėme įgyventi stambius aplinkosaugos projektus. Taigi turime į tai atižvelgti ir suprasti, kad LIFE programai įgyvendinti mes pirmiausia turime užbaigti dėrybas arba pasiekti jose pažangos, kad kiekviena valstybė narė turėtų lėšų ne tik, stam, ne, ne tik smulkiems, bet ir stambiems projektams, patikimiems, tvariems projektams įgyvendinti. Taip pat aš džiaugiuosi, kad ne tik ponas Lyze, bet taip pat ir ponas Gebrandiai minėjo ilgalaikės klimato kitos strategijos klausimą. Kaip jau sakiau anksčiau, atsakydami pono Lyzę klausimus, tai mums labai aktuali tema, ne tik ji, bet ir mes tikrai norime, kad Sibių vadovų tarybos susitikimas būtų pirmasis žingsnis tvirtinant klimato kaitos strategiją. Tai yra tas procesas, į kurį galime įsitraukti visi. Jūs kalbėjote apie tikslus ir 2030 metų tikslų peržiūra priklausys nuo valstybių narių ir mes turime to nepamiršti. Pirmininkaujantį Rumuniją daro viską. Ir mes visuomet sieksime pasirūpinti, kad e, diskusijos eitų teisinga kryptimi, kad nebūtų pamiršta jokia valstybė narė, kad visos jos būtų susodinamos prie dėrybų stalo, kad tos diskusijos vyktų ir valstybėse narėse, kad būtų pasiekti geriausi sprendimai. Taigi tikrai galite mumis pasikliauti. Ir, ir tikrai esame rimtai nusiteikę ir, ir mes vis tvarkysimės taip, kad e, būtų einama ta kryptimi, kuri mums visiems yra priimtina. strategija po 20 metų dėl biologinės įvairovės. Žinoma, aš ir minėjau anksčiau, kad biologinė įvairovė yra ypatingai reikšmingas dalykas ateities kartoms. Ir tam, kaip, tai, kaip mes tą laukinę gamtą apsaugosime šiandieną, nepriklausomai iš kur esame, tai juk ir aktualu kalbant apie mūsų gyvybę, mūsų gyvenimus ir aš ir savo pasisakymę kalbėjau apie biologinės įvairovės strategiją po 20 metų, kalbėjau apie tai, kaip mes surenksime diskusijas apie šią strategiją, nes ji turi būti kažkurio momentu peržiūrėta. Pone Eichhaut, norėčiau Jums pasakyti, kad Jūs, aišku, sunerimęs esate dėl to, kas ir mums labai svarbu, tai yra naujų transporto priemonių, kalbėjote apie ilgalaikę ES klimato kaitos strategiją ir tikiuosi, e, e, sutinkate, kad reikia mums e, apjungti jėgas ir surasti mūsų vieninčių aspektų, kad galėtumėme patvirtinti tuos teisės aktus, kurie mums reikalingi. Na, o kalbant apie CO2 standartus, naujiems sunkiasvoriams transporto, transporto priemonėms sunkiasvoriams. Tai tas pasiūlymas yra ta trūkstami, trūkstama grandis CO2 reglamentų sistemoje, kalbant apie kelių transportą. Ir labai svarbu mažinti emisijas kurių, a, kurios auga sektoriuje. Taigi, tikrai buvo pasiekta pažangos ir mes norime, kad dėrybos ateityje mums leistų pasiekti galtinio etapo. Tikimės, kad užbaigsime dėrybas dėl šio reglamento iki dar jūsų kadencijos pabaigos. Dėkoju. Kas siuntė? Prašau, tikrai pasikliaukite mumis, esame rimtai nusiteikę ir mes tikrai norime tęsti tai, ką, ko ėmėsi mūsų pirmtakai. Ir, kaip jau sakiau, pradžioje siekiame kalbėtis ir kitomis temomis Bukarešte, kai vyks neformalus aplinkos aplinkos ministrų susitikimas. Mulțumesc. Ačiū žodis, planas Deniš. Adresată de către... Ačiū. Dėl pono Aichaut užduoto klausimo. Dėl gerimo vandens. Norėčiau pasakyti, kad mums irgi labai svarbus klausimas. Mano atsakymas būtų toks. Mūsų Su pagrindinis prioritetas yra e, suformuoti subalansuotą tekstą, kad būtų galima garantuoti tikrai tvirtą žmonių sveikatos apsaugą, pasiremiant kokybės, parametrais e, taip pat užtikrinti tinkamą prieigą prie gerimo vandens e, riziką paremtą požiūrį į valdymą. Ir skaidrė informacija vartotojams. Todėl diskusijose, aišku, bus atsižvelgta Europos parlamento nuomonė. Jau. Uh, e, okay, now... Ačiū. Dabar antras raundas. Vėlgi po dvi minutės kiekviena. Pane Grastet visų pirma. Ačiū. Norėčiau padėkoti abiems minėtėms ministrams ir sugrįžti prie tos informacijos, kurią jūs paminėjote tik trumpai, tai yra endokrinė sistema trikdančios medžiagos. Tai yra labai aktualu, galvojant ir aplinką, ir apie žmonių sveikatą, mūsų parlamentas patvirtino labai tvirtą kitus kriterijus dėl endokrininę sistemą trikdančių medžiagų identifikavimo, biocidų, pesticidų dokumentuose ir dabar reikia, kad tai būtų ir kitose sektoriuose apibriešta horizontaliai viskas įvertinta kitiems produktų tipams. E, iš tikrųjų, labai geras žingsnis reikiamą kryptimį yra komisijos pasiūlymas, tačiau reikia, kad viskas būtų tinkamai tiesiogiai e, gyvendinama, nes tikrai piliečiai labai jautriai reaguoja į tokias nu, nuodingas medžiagas ir nu, noriu paklausti, ką mes galėtumėm padaryti, kad būtų galima greičiau ir toliau nueiti šiame kelyje. Ir dar vienas momentas dėl klimato. Norėčiau paminėti fiskalinius klausimus, kurie būtų taikomi ekologinių transformacijų srityje. Ir čia Europos Sąjunga, man atrodo, tikrai turėtų būti tarp lyderių formuojant visą strategiją dėl klimato ir aš labai laukčiau ministro atsakymų tuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Dabar panas Brenin. Uh, thank you, Chair. Um, two questions. One. Ačiū pirmininkė. Noriu kiekvienam ministrui po klausimą užduoti. Visų pirma, uh, aplinkos ministrai, jūs politikė, aš politikas, visi mes čia politikai komitete žinome, kad, aišku, prioritetų skaičius yra ribotas, negali turėti šimtų prioritetų, nes savo pobūdžio prioritetas yra labai mm, toks dalykas, ko negali būti daug. Ir todėl klimato kaita, aišku, bus labai svarbi, ypač galvojant apie konvergencijos siekiančią Europą. Ar aš nerimu, nerimauju, kad galbūt klimato kaita nebėra prioritetas. Ar jūs galėtumėt vis tik tai patikinti mane, kad e, išlieka klimato kaita prioritetu? Dar um, uh, vandens ir miškų ministrui noriu užduoti klausimą. Vanduo. Uh, kai pagalvoji galbūt mm, jo, būtent tai, ką jūs paminėjote, galbūt yra aktualu žemės ūkėm ir kaimiškose vietovėse, pavyzdžiui, jeigu galvojame apie miško svarbą, tai yra ne, tikrai labai didelis jo vaidmuo, pavyzdžiui, sugaunant CO2, gal 10 procentų, bent e, e, kalbėtume apie tai, tačiau reikia paminėti ir aišku apie medienos panaudojimą. Sakykime, jeigu mediena yra naudojama pakeičiant cementą, tai aišku, kad tai yra labai rimta problema, nes e, aišku, kad tuomet mažėja miškų, miškai yra kertami, nebe, nebetenka CO2 sugavimo potencialo ir aišku, galvojant apie tai, ko mes norėjome norėtumėm Europos Sąjungos lygmenių, mes norėtumėm, kad būtų daugiau miškų, tai ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų miškų potencialas yra daug didesnis ir ypač galvojant apie klimato kaitą, jie galėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį? Ačiū. Uh, uh, no. Mr. Ausling. Mr. Ausling. Ja, äh, ich hätte mal ganz konkret eine Frage, weil. Ačiū labai trumpai. Jums leidus užduočiau klausimą. Aišku, pirmininkančiai valstybė dabar tenka didžiulis dėmesys tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Ir kalbant apie gamtos ataskaitą, apie reikia paminėti miškus, gam, parkus, e, rezervatus ir ypač jūsų valstybė yra dažnai minima, kalbant apie miškų išsaugojimą. Jūs e, kalbate apie tai, kad kad reikalausite, kad kitos valstybės laikys, laikytųsi visų reikalingų teisės aktų, tačiau jūs patys mm, na, labai lengva ranka žiūrite į miškų naikinimą pas savo valstybę. Kas galvotumėte apie e, Marsinaro veiklą Brazilijoje, pavyzdžiui? Ką jūs galvotumėte iš viso apie miškų išsaugojimą? Ir antras momentas ES žemės ūkio politika. Taryba yra pateikusi savo pasiūlymą ir aš manau, kad tai, kad aplinkos apsauga ir žemės ūkis yra apjungiami vieną krūvą ir ypač, kad pinigai yra apjungiami į krūvą, nėra labai išmintinga iš tarybos pusės. Man atrodo, kad iš tikrųjų reikėtų tuos dalykus atskirti. Ką Jūs galvotumėte apie tarybos žingsnius toje srityje? Ačiū, pana Dorfman. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ačiū, pirmininkė. už suteiktą žodį. Kelbėmi ministrai, jūs kalbėjote apie biologinę įvairovę, kalbėjote apie vilkus, lūšis, kai kurias kitas gyvūnų rūšis. Mes žinome, kad tai yra pakankamai mm, rimtas klausimas, rimta problema, gal galvojant ypač apie kaimiškas vietovės, gali būti įvairių požiūrė, aišku, sakykime, turim, turite 2000 vilkų, ar tai yra susijęs su uh, biologinė įvairovė ar ne. Aišku, kai kuriuose šalies kaimiškose vietovėse neįmanoma auginti avių, kadangi vilkų yra labai daug, o vilkai kelia pavojų um, avių populiacijai. Ar tai yra susijęs su biologinė įvairovė? įvairovę. Man atrodo, kad reikia užtikrinti tinkamą įvairių gyvūnų rūšių valdymą tam, kad ir vienos ir kitos rūšis galėtų taikiai sugyventi kartu ir, ir laukiniai žvėrys ir naminiai gyvuliai, kad galėtų lygiai taip pat gyventi. Ir, ir ar jūs galvojate, tai būtų įmanoma padaryti? Komisija visuomet sakė, sakė, kad valstybės narės turi pakankamai daug lankstumo šias rytyje, bet komisija taip pat rengė ir gairių dokumentus tam tikrą prasme, ribodama valstybių narių lankstumo, lankščių sprendimų galimybę. Tai ką Jūs galvojate, ar Jūs palaikytumėt komisijos ar, ar, ar valstybių narių pusę? Ačiū, panas. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, bun venit la Bruxelles. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti Jūs atvykus į Briuselį, ponia, ponia ministrai. Ir linkiu kuo didžiausios sėkmės per atimiausią pusmetį. Turiu klausimą, ponia Gavrilėsku. Praėjusiais metais aš buvau pranešėję Europos parlamente dėl septintojo veiksmų plano aplinkai. Pranešime buvo pabrėžiami keli klausimai, kalbant apie aplinkos apsaugos aktų gyvenimą, nes kai kuriuose srityse yra problemų. Viena iš priežasčių yra tai, kad trūksta suderinimumo su kitomis ES politikos rytimis ir taip pat trūksta kai kurių mažiau finansuojamų politikos ryčių efektyvumo. Jūs kalbėjote apie septintąjį veiksmų planą aplinkai. Kokie planai yra užbaigti šių dokumentų reikia? rengimą. Ačiū ponas Florans. Pone pirminkė. Ministrė. Šis laikas labai įdomus, jūsų pirmininkavimas, taip pat baigėsi mūsų kadencija. Per pastarosius 30 metų aš girdėjau daug dalykų, daug įstatymų pasisakymų ir taip toliau. Jūs suprimdakai visą laiką susilaukdavo klausimų, kaip jūs įgyvendinsite tai ar tą ar kitą dalyką. Nebūtina man vykti. Tai turbūt į Rumuniją galiu pa, pakalbėti apie Vokietijos pavyzdį. Pavyzdžiui, nori dirbti su vandens tvarkymu tai pagirtina. Bet pažvelkime į vandens pagrindų direktyvą. Praėjo daugiau kaip 20 metų ir, ir tinkamo gyvendinimo tos direktyvos nėra. Aš noriu perspėti jūs. Pirmininkaujant taryboje visada susidursite su žmonėmis, kurie visada kiš pagalius ir ratus <clears throat> gyvena gyvendinimui. Aišku, aš noriu Jums palinkėti uh, sėkmės Jūsų darbe, bet būkite atsargus, kai kuriuose srityse galbūt padarėme net ir per daug. Negalime ir tokio varianto atmesti, bet kartais e, mūsų institucijose padaroma per daug, o valstybės narėse nedaroma nieko. Jeigu pažvelgsime į vairias direktyves, ir jų gyvendinimo uh, mastą, tai gali jums sugadinti apetitą. Taigi aš noriu įspėti jūs, kad atsargiai žvelgtumėte į situaciją. Ačiū toliau, ponas Saniai. Labai ačiū, ačiū, ponia pirmininkė, už uh, galimybę sakyti. Pone ministrė, kalbėjote apie didžiuosius plėšrūnus, kitus gyvūnus. Aš esu Vengrijos narys ir atstovauju jūsų kaiminę šalį ir tokio, to pasinaudodamas noriu padėkoti jums, padėkoti jums. Jums už kantrybę ir už tai, kad Jūs e, labai apgalvotai apie tai e, kalbate. Ir nors suprantu, kad čia bus nemenkas iššūkis, e, bet aš lauksiu Jūsų rengimos konferencijos. Mano klausimas būtų toks. Ar turite kokį nors planų kai kalbama apie išmanesias technologijas, ar galima rasti tokių technologijų, kurias būtų galima panaudoti valdančią situaciją, situaciją susijusią su lūšimis, vilkais ir taip toliau. Pone Brennanai, antrą kartą įsirašėte į sąrašą, ar norite dar kartą kalbėti? na, pagunda kyla, bet aš nepasinaudosiu šią galimybę. Labai ačiū, taigi baigiame antrąjį pasisakymų raundą. Ir ponia ministrė, dabar jums žodis. Prašom atsakyti. Pradėsime nuo jūsų, ponia ministrė nors ir po to ponui ministrui suteiksime galimybę atsakyti į užduotus klausimus. Labai ačiū, ponia Grostet. Endokrinė sistema trikdančios medžiagos turi, turėtų būti kalb, aptariama problema, nes kalbame čia apie cheminės medžiagas E, kalbame čia apie žmonių sveikatą, mūsų sveikatą. Todėl aš numačiau diskusiją aplinkos taryboje kovo mėnesį šią temą. Aišku, kad reikia dar pasirenkti kartu su sveikatos apsaugos ministerijos, su sveikatos apsaugos komitetais ir turime mm, girdėti, ką, ką sako mokslininkai, ką pradėjo kalbėti ir piliečiai ir pagaliau Komisijos paskutinis komunikatas yra svarbus. Dėl to mes sugalvojame surenkti šią diskusiją. Esu įstikinusi, kad Rumunijos pirmininkavimo metu ši diskusija leis pasiekti svarbių išvadų. Jūs taip pat minėjote apmokesnimą, kalbame čia apie klimatą ir anksčiau atsakydama į pono Lyzą klausimus. Kalbant apie klimato kaitos strategiją, aš sakiau, kad norime apie tai kalbėti ne tik e, tarybos formatuose aplinkosaugos ar žemės ūkio formatuose tarybų formate, bet ir ekofine. Apie tai reikia kalbėti įvairiais lygmenimis. kad rastume tinkamus atsakymus. Nu, Pone Brennanai, noriu Jūs patikinti, kad kai klimato kaitą įtraukėme į savo prioritėtų sąrašą, padarėme tai neatsitiktinai. ką tik minėjau endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Klimato kaita čia irgi prisėda ir todėl galiu Jūs nuraminti, kad Rumunija pirmkavimo metu nori siekti Paryžiaus sutarimo įgyvendinimo ir e, siekti rezultatų čia. Ir norime, kad būtų patvirtintos būtinos įgyvendimo priemonės. Panas Darfon kalbėjo apie didžiulius e, plėšrūnus ir panas Anė minėjo šią problematiką, minėjo, kuris minėjo išmanesias technologijas, kurias būtų galima panaudoti apsaugančias rūšis. Ir aiškinantis, ką galime nuveikti konkrečiai, neatsitiktinai aplinkos taryboje diskutavome apie didžiuosius plėšrūnus, nes mes norime, kad būtų imamas konkrečių veiksmų kiekvienoje valstybėje narėje, kad būtų išsiaiškinta, kokios problemos kyla kiekvienai valstybė nariai, ką reikia pakeisti, kokiu priemonių imtis. E, kai kalbam apie šių rūšių migraciją, nu, jūs puikiai žinote, kad šios rūšis e, e, veisiasi taip pat ir dėl klimato kaitos. Taigi, Noriu patikinti, patikinti Jūs, pane Brenai, kad mes darysime viską, ką galime šioje srityje. Per aplinkos tarybą Bukarešte sieksime, kad e, ši diskusija apie didžiuosius e, plėšrūnus susilauktų dėmesio ir mūsų lūkesčiai būtų patenkinti. Ponas Sirbu. Pone Sirbu kalbėjo apie 7 aplinkos veiksmų planą ir ką mes ketiname čia daryti. Iš tiesų, šio veiksmų plano poveikio vertinimas turi būti pateiktas mūsų darbo pusmečio darbo pabaigoje ir priklausomai nuo to, koks jis bus, tada galėsime atsakyti į jūsų klausimus, bet iki tol mes norime tęsti darybas, nes e, tai labai svarbis rytis ir tai puikiai dera ir su aplinkos direktyvo gerų įgyvendinimu. Nes aplinka yra svarbi ne tik sveika sveikatai, bet ir ekonomikai, energetikai, žemės ūkiai ir taip toliau. Taigi, ačiū Jums už Jūsų klausimus. Domnule ministru Današ. Pone ministrė, prašom dabar Jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Ponui Brennanui atsakysiu jo klausimą dėl miškinkystės svarbos absorbuojant CO2 ir mm, jų vaidmens klimato kaitos kontekste. Galiu patikinti Jūs, kad mes puikiai suvokiame, kokie svarbus yra miškai, mažinant klimato kaitos poveikį mes e, skatiname taikyti tinkamą miškų valdymą, kad būtų galima atitinkamai mažinti ir CO2 emisijas, kurios turi įtakos klimato kaitai. Ponui Häusling. Tai, ką žiniasklaida rašo apie neteisėtą miškų nikimą miškų kirtimą. E, tu, tokiais atvejais kalbama apie nelegalų miškų kirtimą, tai nėra bendras reiškinys. Kalbama apie neteisę miškų kirtimą privačiose miškuose, kur nėra tinkamų, tinkamos tokių miškų apsaugos. Mes e, pradėjome e, gyvendinti konkrečias priemonės, kurias vykdo žandarmerija, policija ir taip toliau, kad būtų tinkamai laikomas įstatymų ir tinkamai generuojama mediena. Ponui Florence galėčiau padėkoti už klausimą. Geriamojo vandens direktyva yra svarbiausia direktyva šios rytyje. Tikslai čia yra labai ambicinga, ambicingi ir mes stebime e, jos gyvenimą ir nors suprantame, kad turime Mm, ribotą laiką šios direktyvos įgyvendinimui nenorime sumenkinti šių siekių, tačiau tam reikia laiko. Dėkoju vicepremjeriai, ministrui. Noriu padėkoti Jums už atsakymus į mūsų kolegų klausimus. Na ir e, linkiu kuo didžiausios sėkmės Jūsų pirmininkavimo momentu ir tikrai patikėkite manimi, mes sieksime bendradarbiauti su Jumis, kalbant apie įvairiausius dokumentus. Taigi baigėme šį darbo tvarkės klausimą keletą minučių skirsime e, per traukėlį, kol ministrai išeis, o po to dirbsime pagal darbo tarkį toliau. Taigi, neįlinis posėdis įvyks Strasbūrė. Vasario 14 dieną nuo 8.30 ryto, kai, pradėsim, kai balsuosime dėl nuomonės dėl žūp strateginių planų pasiūlymo. Darbo tvarkės projektas bus išdalintas vėliau. Toliau. Antras klausimas. PEST komiteto pranešimo tvirtinimas Kristina Malmbros ir Nora Han Kamper yra vėl e, prisijungusios prie Envis sekretoriato, sveiko sugrįžusios. Šiandien verčiama į 20 kalbų ir kaip įprasta, mūsų posėdis yra E, mūsų posėdžio dokumentai yra elektroniškų variantų prieinami ir mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taip pat jums visiems yra išdalintos, išdalinti mūsų posėdžių protokolai, įvairių posėdžių protokolai, šešių posėdžių protokolai. Taigi, jeigu niekas neišsakys prieštaravimų iki posėdžio pabaigos, tos protokolus laikysime patvirtintais. Toliau vykstančios tarp institucinės dėrybos. Dėl tvarių organinių taršalų peržiūros. 18 gruodžio vyko antrasis trilogas ir ne, nepaisant pastangų, politinis tarimas dėl šio klausimo nebuvo pasiektas ir kompromisas irgi nebuvo surastas dėl pagrindinių politinių klausimų susijusių su koncentra... koncentracijos ribinėmis vertėmis tokių medžiagų ir kas išvardinta yra dokumento ketvirtame, penktame prieduose ir jų pakeitimų, kadangi komisijos pasiūlymas, kuris nebuvo pakeistas parlamento įgaliojimais, numato koncentracijų e, riba nustatytas ketvirtame ir penktame priede nustatyti deleguotaisiais aktais, jeigu jie yra keičiami kai tarybos įgaliojimuose numatyta, kad tokių verčių išbraukimas iš priedų ir jų patvirtinimas turi vykti įgyvenimo aktais. Taigi trečiasis trilogas įvyks, bet datos dar neturime dėl. CO2 emisijų e, sunkia svoriams transporto priemonėms. Pirmasis trilogo posėdis vyko 8 sausio dieną. Pirmąją kartą pasikeitėme nuomonėmis. E, Tikslas to trilogo buvo teisėkuros institucijoms pristatyti kuo galima daugiau temų techniniam lygmeniui ir pažiūrėsime, kas iš to gausis. Ir antrasis trilogo posėdis įvyks rytoj, sausio 22 dieną. Toliau programa dėl aplinkosaugos ir klimato veiksmų LIFE programa. Pirmasis trilogo posėdis įvyko sausio 9 dieną. Mes išsakėme savo pozicijas ir pirmasis keitimasis nuomonėmis įvyko dėl pagrindinių klausimų. Diskusijos parodė, kad parlamentas ir taryba laikosi panašaus požiūrio dėl tam tikrų klausimų, išskyrus iš principo projektų tikslus, biudžeto klausimus, kofinansavimo procentus, geografinį, geografinę pusiausvyrą ir nuostatą dėl darbo programos įgyvendinimo per deleguotusius arba įgyvendinimo aktus. Dėl to parlamentas ir taryba sutarė visus klausimus patikėti techniniam lygmeniui ir tikimės, kad tas diskusijos bus tęsiamos vasario 7 dieną. Skaidrumas ir tvarumas dėl ES rizikos vertinimo maisto grandinėje. Pirmasis trilogo posėdis įvyko pirmadienį ir per trilogo posėdį institucijų pozicijos buvo pristatytos ir nemažai klausimų buvo patikėta techniniam lygmeniui. Mūsų labai spaudžia laikas, reikia greičiau užbaigti diskusijas dėl šio klausimo, taigi mes nusprendėme, kad politiniai klausimai turėtų būti irgi aptariami techninių lygmenių, kad būtų galima parengti pagrindą politinėms diskusijoms. Antrasis trilogas įvyks 24 sausio dieną, ketvirtadienį. Taigi tiek informacijos apie tarp institucinės dėrybas, o dabar perėsime prie, prie kito tarpo atvarkės klausimo. Tai yra sezoninių laiko kaitaliojimų nutraukimas. Tai yra pranešimas, kurį rengė ponas Piecha. Prašau, žodis jums. Ačiū. Mūsų diskusijos su visuomenė buvo gan ilgos apie tai ir gydytojai, ir ūkininkai, ir transporto sektoriaus darbuotojai aptarinėjo šį klausimą ir dabar Standartinis laikas Europoje yra žiemos laikas. Taigi, dauguma to, ką darome, yra pagrįsta žiemos laiku. Dėl to labai džiaugiuosi, galėdamas pritarti Europos komisijos iniciatyvai tai yra susiję su milijonų Europos piliečių nuomonę. Būtent milijonų Europos piliečių e, taip mano ir, ir daugelis kitų. Ir komisija prie, priemėme sprendimą dėl šių sezoniškų, sezoninių laiko kaitoliojimų sistemos panaikinimo ir pažiūrėjome, ar nereiktų tos sistemos keisti. Tai taigi Envi komitetas Europos parlamente parengė dokumentą, kuriame taip pat kalbama ir apie visuomenės veikatą, aplinkosaugą saugą taip pat apie tai, kokį poveikį tai daro piliečiams ir e, kaip tai paveikia valstybės narės. Labai didelis spaudimas buvo daromas iš visuomenės pusės ir gydytojai išsakė savo nuomonę, nes tai susijęs su sveikatos problemomis ir labai svarbu į tai atsižvelgti yra nemažai sveikatos problemų, kurios siejamos su laiko kaitaliojimu ir tai yra tokie trumpalaikiai poveikiai, po kelių dienų atsigaunama yra pakeitus laiką, bet kartais tai gali turėti ir ilgalaikių padarinių sveikatai. Laiko keitimas turi ir privalumų, ir trūkumų. Tai neigiamai veikia žmonių biologinį laikrodį, Bet e, mes vis dar analizuojame, kaip specifiškai tai paveikia žmonės, atliekami yra tyrimai ir, ir apie tai, kaip žmogaus kūnas prisitaiko prie sezoniško laiko kaiteliojimo. Ir taip pat turime nepamiršti ir kokios mokslinės literatūros yra šią temą. Yra vertinamas Europos piliečių gerbuvis, gerovė. Ir labai svarbu į tai tinkamai atsižvelgti. Tačiau buvo rengiamos ne tik viešos konsultacijos šią temą. Dėl to, kaip, kaip, kaip koks, kokį poveikį sveikatai turi laiko keitimas į vasaros laiką ir statistiniai duomenys buvo surinkti apie kai, tai, kaip vasaros laikas keičiamas į žiemos laiką ir priešingai. Ir statistiniai duomenys rodo, kad infarktų šitie smūgių skaičius išauga, kai keičiamas laikas. Ir taip pat žmog, savižudybių skaičius išauga. Ir, ir taip pat pasitenkinimo gyvenimu. Um, prot, skaičiai smunka. Taip pat tai paveikia ir nelaimingų atsitikimų skaičius, išaugimą ir taip pat psichinę žmonių sveikatą. Tai veikia, būtent e, tai rodo studijos rezultatai. Ir savo pranešime aš kalbu apie analizę, kuri buvo atlikta apie laiko kaitolimą, ar kiek tai veikia sveikatą. Ir tų studijų pasirodo vis daugiau. Uh, šiuo klausimu ir mes iš tų studijų sužinojome, kokį poveikį tai daro žmonių sveikatai. Taigi, kaip sakiau, tų padarinių yra tikrai daug. Ir aš taip pat sutinku, kad yra ir neparanku keisti laiką. Dėl to aš ir sveikinu komisijos pasiūlymą, nes jame kalbame, kalbam apie tai, kaip tai veikia žmogaus sveikatą. Man atrodo, kad pirmiausia turime pasirūpinti, kad valstybėms narėms būtų suteikiama daugiau judesio laisvės. Turime nepamiršti, kad jeigu pažvelgtumėme į padėtį rytuose, vakaruose, pažiūrėjau, Estijoje ir Portugalijoje palygintumėme situacijas, tai pamatytumėme, kad kalbame tikrai apie milžiniškus skirtumus, dviejų valandų laiko skirtumą. Ir taip pat norėčiau čia paminėti kelis su sveikata susijusius aspektus. sutinku su Europos komisijos analize. Ir man atrodo, kad turėtumėme leisti valstybėms narėms pačioms priimti sprendimus. Kad e, sprendimas būtų priimamas visų išsakytų nuomonių pagrindų. Toks sprendimas nėra lengvas, nes yra daug su tuo susijusių klausimų ir išsakomos įvairios nuomonės. Portugalija, Lietuva, Estija, Vokietija. Nuomonės skiriasi tose šalyse ir, man atrodo, turime parodyti šiek tiek geros valios ir pabandyti kartą ir visiems laikams išspręsti tą situaciją, nes mes bandėme jau dešimtmečius uh, tą padaryti. Yra daug asmenų, kurie pripratę yra prie laiko kaitolimo, bet jau jauni žmonės reaguoja, pažiūrėjau, visiškai kitaip į laiko pakeitimus. Ir turime labai atsargiai tai vertinti. Tai turi įtakos ir transportui, ir skrydžiams, žemės sūkių ir panašiai. Deja, ne visuomet empirinių duomenų turime pakankamai, kurie rodytų, būtų ta pačia kryptimi. Taigi, manau, geriausia būtų viską palikti valstybėms narėms. Dėkuoju. Thank you very much. Uh, someone else? Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šią temą? Žinau, panas Lyse, bet jis dar e, e, kelyje, panas Dansi. Taip pat. Gal porą poros minučių. Reikėtų dar porą minučių palaukti. Gal komisijai suteikčiau žodį visų pirma, jeigu jūs pagėdautumėt kažką pasakyti. Galbūt į tą laiką kiti šešiliniai pranešėjai dar prisijungs ir kažką norės pasakyti. Tai komisijai dabar žodis. Uh, Ačiū pirmininkė, laba diena. Aš esu Peter Damir Aš dirbu MUF generaliniam direktorate ir man teko garbė e, dirbti su Envi komiteto pranešėjų. Tai galiu labai trumpai pasakyti, mes labai džiaugiamės Envi komiteto nuomonę. Labai remiame bendrą požiūrį ir, ir pasižymėjome, man apie čia nuomonė, vis, taip pat dėl e, gyvenimo atidėjimo 2020 metų atsižvelgiant į aplinkybės taryboje, mes galvojame, kad toks pasiūlymas yra visiškai priimtinas, pagrystas ir bet kokiu atveju jūsų nuomonė visiškai atitinka mūsų pasiūlymę ir mes labai to džiaugiamės, linkime mm, pranešėjų geriausios kloties pristatant šį pranešimą e, komitete ir parlamente. Labai dėkojame Jums už bendrą darbą ir linkiu Jums gero dar, tolesnio darbo. Okay, thank you very much then. That's it. <laughs> Ačiū. Tai tiek tada. Pas Pieka, ar jūs dar norite kažką pasakyti? Ačiū. Pirmininkė, dėkoju komisijai. Taip, iš tikrųjų. Aišku, norėtume, kad ši direktyva būtų įgyventa kaip galima anksčiau, bet e, reikia atlikti visus procedūrų žingsnius, taigi reikia dar atkreipti dėmesio, kad be parlamento nuomonės yra dar tarybos nuomonė, todėl reikia įgyvendimą perkelti iki 21 metų. Tai yra geras pasiūlymas, bet aišku, aš norėčiau, kad tai būtų padaryta jau dabar. Bet aišku, kad e, yra gyvenimo ir problemų nemažai. Okay, then thank Thank you very much. That uh, concludes this. Labai ačiū. Tuo baigėme diskusiją šią temą. E, terminas pateikti pakeitimus yra sausio 25. Envi turime balsuoti vasario antrojo pusėje, vasario 20-21 dienomis. Dabar galime perėti prie kitų tų klausimų. Dėl GMO yra keturi čia klausimai. Suteiksiu žodį pranešėjams visų pirma. Bartstas. Dank u voorzitter, collega's, uh, beste aanwezigen van de Europese Ačiū pirmininkė, dėkuoju kolegos. Labadiena e, komisijai. E, kartu su vis visomis frakcijomis mes e, suformavome nuomonę dėl prieštaravimo. Mm. Dėl genetiškai modifikuotų rapsų su kukurūzu ir medvilnės. Aišku, jūs galite pasiskaityti ir mūsų rezoliucijos projektą, dėl kurio anksčiau balsavome. Uh, Ir mūsų komitete, mm, kuomet rezoliucijos šios bus patvirtintos parlamente ir plenarinė sesija turėsime 31 jau išsakytą prieštaravimą su, sulaukusi balsų daugumos. Visuome dvi, dvi du trešdaliai, bent 66 procentai balsų, kurie turi būti surenkami. Balsuojant dėl tokio klausimo yra surenkami ir man atrodo, kad tai yra aiškus signalas. Tiklai, tikrai neramina, kad komisija ir toliau bando tvirtinti genetiškai modifikuotų skirtos kultūras gyvūnų pašarams, nors žmonės prieštarauja tam. Ir, ir, ir taryboje taip pat reikalinga kvalifikuota dauguma, jeigu norime patvirtinti tokio tipo pašarų importą. Tai mane tikrai stebina stebina, kad komisija sistemingai ir toliau pasisako už tai ir. E, aišku, viskas vyko prieš pat kalėdinės atostogas, kuomet žiniasklaidos dėmesys nebuvo toks didelis. Aš galbūt nekalbėsiu apie demokratinį deficitą kuris tikrai būtų priskirtina šio klausimo svarstymui. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Kai kurie augalai E, žinome, yra e, iš, iš, iš, išvystę tam tikrą atsparumą glifosatams, e, pavyzdžiui, medvilnės kai kurios rūšis, mes žinome, ir tuomet reikės, aišku, daugiau naudoti glifosatų tokiems augalams e, prieš palyginti su genetiškai nemodifikuotais e, augalais ir iš tikrųjų kreipiuosi į komisiją, jūs vis mums kartojat, kad Europos piliečiai yra apsaugoti apsaugoti nuo tokių likučių, kadangi yra likučių maksimalios ribos nustatytos ir taip toliau. Tačiau 2019 mm, 2021 metų metinė programa nėra numatyta jokių ribų, pavyzdžiui, kai na, kalba apie glifo asato likučių mm, tyrimus e, valstybėse narėse. Tai kaip komisija gali teikti, kad jie yra visiškai garantuoti, kad tikrai e, nebus didesnės dozės glifosat rezultatų, kuomet eina kalba apie mūsų piliečius, jų sąlytį su tokiamis medžiagomis. Kodėl neuždraudus visų tokių augalų e, importo, tokių augalų, kurie yra atsparus, sakykime, tai herbicidinėms medžiagoms. Antras klausimas. Kalbėčiau apie mokslo tyrimus, tą pusę. Uh, į genetiškai modifikuotų medvilnės sieklų atveju mes žinome, kad ypač kai eina kalba apie medvilnės sieklų panaudojimą pašarams ar žmonių mytybai, yra jau dokumentiškai patvirtinti faktai. 2004 metų yra studija dėl Gosifol. Uh, Ir kalbama tikrai apie labai rimtas problemas tiek moterų, tiek vyrų vaisingumui. Gali būti e, neigiamas poveikis padarytas, kai eina kalba apie ūkininkus, ypač dirbančius galvininkystės, e, gyvulininkystės srityje. Tai iš tikrųjų <laughs> problema sveikatai yra labai rimta. Tai kodėl, kaip galima rizikuoti mūsų ūkininkų sveikata, kodėl jūs uh, Mm, nedarote to, ką EFSA, pavyzdžiui, pasakė, kad būtų atlikta daugiau tyrimų. Ir genetiškai modifikuota medvilnė galiausiai. Paskutinis momentas, apie ką mes šiandien kalbame, ir yra du genetiški genų žymenys, kurie ir yra nustatyta, kad yra atsparumas antibiotikams. Vienas iš jų yra PSO klasifikuotas kaip nepaprastas tai svarbus žmogau, žmonių sveikatai. GMO komisija EFSOje 2004 metais išanalizavo genetinių žymenų naudojimą, kai eina kalba būtent apie atsparumą antibiotikams. Ir tie genų žymenys parodė, kad yra tiek gyvūnų, tiek žmonių atsparumų atsparumas jau išsivystęs antikriems antibiotikams. Taigi mes žinome, kad labai rimta yra problema būtent kova su mikrobo atsparumu e, antibiotikams. Tai klausimas komisijai, kodėl jūs vis tiek norite e, e, suteikti leidimą tam genetiškai, tam genetiškai modifikuotai medvilniai. Ačiū dabar po vienoj vietoj Mm, Balas. Pane Milio. Taip, aš kalbu Gijom Belas vardu šio klausimu ir galiu tik tai pakartoti, ką kolega jau pasakė. Mes apie genetiškai modifikuotus augalus jau nekartą kalbėjome. A, kolegas minėjo 31, aš pagal mano paskaičiavimą Šiamus yra 32 atmetimai. Ir man atrodo, čia visiškai paprasta yra apibūdinti situaciją. Yra e, visai eilė mokslinių problemų, ponas Štas jau tai apibūdino. Tačiau, man atrodo, kas mus labiausiai neramina, yra tai, kaip tie sprendimai yra priimami taryboje. Ir tai turi iš esmės pasikeisti. Sausio 14 dieną kalbu apie visus šiuos GMO, nes negavome jokios informacijos, jokių nuomonių. Mano valstybė, Vokietija, nusprendė susilaikyti balsuojant dėl šių medžiagų. Tas tęsiasi jau daugybę metų. Ponios ir ponai, tai tikrai nėra geras darbo metodas ES. Procedūra turi būti peržiūrėta. Uh, Ir aš manau, kad tai reikia padaryti dar šioje kadencijoje, tam, kad parlamentas irgi galėtų balsuoti dėl pakeitimo. Ir, ir kiek žinau, Jūri komiteto kolegos jau dabar dirba tuo klausimu. Bet prieš įsigaliuojant tai naujai procedūrai, aš sakyčiau, mes turėtumėm neleisti jokių naujų GMO nepritarti jokiems naujų GMO patvirtinimams, kol nėra procedūra pakeista. Ir eina kalba apie mm, sveikatos aspektus, eina kalba, aišku, apie pašarų visą sritį, bet aišku, reikia nepamiršti ir aplinkos apsaugos klausimų, tačiau apie tai nekalbama, tai nėra mm, vertinama kaip veiksnys, o aš manau, kad tai turi būti vertinama ateityje. Ir aš labai tikiuosi, kad ateityje taip ir bus. Ir tuomet vartotojams bus primtinesnė situacija. Liūdė. Dabar ponas Florence. Ačiū pirmininkė. APP e frakcijos pozicija, kurią noriu perduoti jums dabar Nei trys prieštaravimai mes pritarėme. Ketvirtasis, kur kalbama apie atsparumą. Jeigu pamenu gerai, tai yra genetiškai modifikuota medvilnė. Dėl šio ketvirtojo atvejo galbūt gal tai ir susijęs su atsparumo padidėjimu. Ir to mes nebūtinai nenorime, norime dėl ADD geno. Čia yra klaustukų. Galbūt komisija gali garantuoti, kad jeigu šiai medvilniai būtų išduotas leidimas, kad jį kad ne atsiras e, tam tikrų uh, papli, nu, medžiagų plitimo, dėl ko didėja atsparumas antibiotikams. Taigi, ar komisija gali tai užtikrinti? Pirminkė, ar dar kas nors nori pasakyti? Tuomet išklausykime komisijos. Gerbimi parlamento nariai, ponia pirmininkė, labai ačiū. Mes Labai atidžiai klausėmės jūsų komentarų ir norėtume dar kartą pabrėžti, kad turime teisinę prievalę laikytis nustatytų procedūrų išdėstytų GMO teisės aktuose. Ir galiu tik tai patikinti jūs, kad mes jų laikėmės labai atidžiai. EPSA atliko visapusišką rizikos vertinimą visiems šiems trims dokumentas, apie kuriems kalbame ir EPSA patvirtino, kad nėra saugo, saugumo, saugos problemų šiais augalais įskaitant ir atsparumą antibiotikams geno. Iš tikrųjų, reikia kovoti su atsparumo antibiotikams, bet EFSA tvirtina, kad šis aspektas buvo įvertintas ir nekelia jokių nuogastavimų dėl saugos, kai kalbam apie šios genetiškai modifikuotus organizmus. Ponas Tas taip pat paminėjo likutinių verčių klausimą ir tai, kad e, jos netrauktos į kontrolės planą. Visų pirma, dar kartą turime pabrėžti, kad visi augalai, kurie investuojami į ES turi atitikti teisės aktus dėl maksimalių likutinių verčių. Ir valstybės narės, kai jos rengia savo planus, jos atsižvelgia ir į metinį kontrolės planą ir kitas saugos, saugos problemas. Jeigu valstybės narės mano, kad maksimalios likutinės vertės nekelia e, nerimo, tai jos nevykdo kontrolės, tai yra jų atsakomybės. Bet e, importuojami augalai turi atitikti maksimalias vertės. Aš suprantu, kodėl jūs klausime, kodėl mes ir toliau e, leidžiame tvirtinti GMO, kaip sakiau, Mes ir toliau laikomės procedūrų. Viena narė pabrėžė, kad valstybės narės ne, nepriima pozicijos dėl tvirtinimo, bet turiu pabrėžti, kad GMO pašarai importuojami visose valstybės narėse. Taigi vėl galima kelti klausimą, kodėl neužimama pozicija dėl šių GMO kur nėra jokių saugos problemų. Pašarai ir toliau importuojami, nes jie yra saugus ir naudojami visų ūkininkų. Problema yra didesnė dėl priklausomumo, bet tai negali būti saugos klausimas. Kitas klausimas, kuris buvo paminėtas, kaip sakiau, kad trūksta EFSA nuomonių. Kaip sakiau, komisija pateikė pasiūlymą padidinti skaidrumą šiame kontekste. Ir dėl to, kaip suprantu, deramasi tarp parlamento ir tarybos. Ir žinoma, mes džiaugiamės, kad diskusija tęsis. Gali būti tam tikra politinė pozicija GMO atžvilgių, bet ji negali būti pagrįsta saugos klausimais. Mes įgyvendiname visus teisės aktus. EFSA patvirtino šių produktų saugumą. Taip pat yra ambicingas pasiūlymas padidinti rizikos vertinimo skaidrumą, kai įvykdo EFSA, dėl to taip pat daromas, daromas tarp parlamento ir komisijos. Ir mes džiaugiamės, kad diskusija tęsiasi. Aš tik tai dar kartą galiu pabrėžti, kad Europos parlamento tikrinimo teisė apsiriboja klausimų dėl to, ar mes viršėjimą gyvenimo galės ar ne. Aišku, kad ne. Ir turime gyvendinti GMO teisės aktus. Aišku, mes visada esame pasirengę pateikti paaiškinimus, bet argumentai, kurie pateikti šiandien, nėra susiję su tikrinimo teise. Su platesniais klausimais. Bet vėlgi dėl saugumo turiu pabrėžti, kad mes savo poziciją grindžiame EFSA nuomonėmis. O juose patvirtinimas e, tų keturių GMO saugumas. Ačiū uždėmesi. Ir turbūt e, tiek turiu pasakyti. Ačiū kolegos, dėl tų prieštaravimų balsuosime rytoj. Envi komitete, o po to antroje sausio plenarinė sesija. Kitas mūsų klausimas yra balsavimas, bet jis numatytas 17.20. Todėl turime padaryti pertrauką iki 17.20. Prašom nueiti išgerti kavos ar arbato.